Baigiame balsuoti. Atmesta. 87. E, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atsiprašau, 86. Atmesta. 87 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 88 balsuojame. Baigiame balsuoti. Bai, e, atmesta. E, originalusis tekstas dvi dalis, pirma dalis už, prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. 127 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 128. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 129. Balsuojame elektroniškai. Baigime balsuoti. Atmesta. 149 balsuojame. E, balsavimas baigtas. Atmesta. 89 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 150 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 19, 90 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 113 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 91 e, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 130 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 92 pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antra dalis. Balsuojam. Baigiame. Atmesta. 131. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 132. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atrodo, kad techninė problema iškilo.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 Deja, technika mus pamiršo. Apleido. Okay, okay, okay. So we have to vote one thing. <laughs> Uh, per, per, uh, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare 131. Allora, per ragioni tecniche dobbiamo rivotare il 131. Taigi, dėl techninių priežasčių, dėl 131 turime balsuoti iš naujo. 131. Baigiame balsuoti. Atmesta. 132. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 93. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. Penktas už, prieš susilaikę priimta. 94 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 151 už, prieš susilaikę atmesta. 95 balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. 96 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 97 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 98. Prašau balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. 99. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtasis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 101 balsuojame. Baigiame balsuoti. atmesta. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. 152 už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šešios šeštas už prieš susilaikę atmestą. 115 už prieš susilaikė atmesta, 116 už prieš susilaikė atmesta, 7 už prieš susilaikė atmesta, 134 už prieš susilaikė atmesta, 8 už prieš susilaikė atmesta, 9 už prieš susilaikė atmesta, 10 už prieš susilaikė atmesta atmesta 11 D. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 12 kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 12. Antras už prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė. Atmesta. 14 už prieš susilaikė atmesta 107 už prieš susilaikė atmesta. Originalusis tekstas 3 dalis. Pirma dalis už prieš susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė priimta. Trečia dalis už prieš susilaikė priimta. 15 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. atmesta 16, už prieš susilaikė atmesta 17, už prieš susilaikė atmesta 18, už prieš susilaikė atmesta 135, už prieš susilaikė atmesta 19, už prieš susilaikė atmesta 20, už prieš susilaikė atmesta 21, už prieš susilaikė atmesta Atmesta 22 už prieš susilaikė, atmesta 23 už prieš susilaikė, atmesta 25 už prieš susilaikė, atmesta 26 už prieš susilaikė, atmesta 27 už prieš susilaikė, atmesta 28. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29. 28 buvo atmestas. 29 balsuojame. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečias už, prieš, susilaikė, priimta. 30 už, prieš, susilaikė, atmesta. Originalus tekstas. Pirma dalis. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, priimta. Tikrinkime, jeigu norite. O dėl antros dalies balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 117 už prieš susilaikė atmesta. 32 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Um, 33 balsavimas pradamas, baigiamas, atmesta. 118 už, prieš susilaikė, atmesta. 34 balsuojame. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, atmesta. Pirminis tekstas, pirma dalis, kas už, prieš e, susilaikę. Atmes antra dalis už, prieš susilaikę. Priimta. 35 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 36 už. Pasiprašau, balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmesta 37 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 136. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 119. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 38. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 39 vardiniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 40 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 41 kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė atmesta 42, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 43, kas už, kas prieš susilaikė atmesta 44, už, prieš susilaikė atmesta 108 vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta 109 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. atmesta. 45. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 40. Antra dalis, atsiprašau, už, prieš, susilaikė, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48. Už, prieš, susilaikė, atmesta. BY konstatuojamo dalis, originalus tekstas dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 49 už, prieš susilaikė priimta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkas. 50. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis už, prieš susilaikė priimta. 51 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Originalusis tekstas, pirma dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečia dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 52 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 110 balsavimas vyksta. Baigiame balsuoti. Atmesta. 53 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54. Kas už prieš susilaikė atmesta. 111. Kas už prieš susilaikė atmesta. 55. Už prieš susilaikė atmesta. O dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Vardiniu būdu prašau balsuoti. Approvato. Patvirtinta. Sveikinu pranešėją Norbert Lins. Tai yra paskutinis klausimas, dėl kurio balsavome. Dėl arenos pranešimo aš pamiršau pranešti, kad pirmasis parlamento svarstymas baigtas. Ar kas nors norėtų dėl to ką komentuoti? Ne. Tada baigėme pirmąjį ponios arenos pranešimą svarstymą parlamente. Dabar padarysime dviejų minutėlių pertrauką. Kad kolegos galėtų išeiti iš salės. O paskui pradėsime balsavimo paaiškinimus. Iki 14.30 E, šis posėdis e, turi būti baigtas, kad gerbtume profesinių sąjungų susitarimus su profesinėmis sąjungomis. Allora, iniziamo con le dichiarazioni di voto. Ricordo che dovranno terminare. Taigi, kolegos, pradėkime balsavimo pasiaiškinimus, nes 14.30 būtinai turime baigti posėdį. Tie pasiaiškinimai, kurių nebus galima išsakyti šiandieną. Jos bus galima pareikšti rytoj po balsavimo. Pradėkime. Pono Arena e, pranešimas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Ponas Notis. Marija, eh, honorevole Notis. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να... Atsiprašau, ponia pirmininkė. Labai garsų salėje, didelis triukšmas, nežinau, ar galiu pradėti. Pirmininkas, kolegos, prašyčiau jūsų išeiti iš salės, kurie nenorite čia likti, nes mes pradedame e, klausytis balsavimo pasiaiškinimo. Prašau, ponia Marija. Pone pirmininkė, pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas iš tiesų gali padėti ir skatinti užimtumą Europoje. Dabar esame tokiu, tokiame laikotarpyje, kai globalizacija prisideda prie didelio nedarbo, prie darbo vietų iškelimo į kitas valstybės, trečiasias šalis, e, taip kovojama, tarsi žlugdomos mažos ir vidutinės įmonės. Ir aš manau, kad šis fondas tikrai gali padėti toliau vykdyti ne, bedarbių apmokymus, taip pat juos remti finansiškai. Tačiau dėja, Graikijoje šio fondo lėšos nebuvo panaudotos. Ir aš norėčiau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis fondas gali stipriai padėti kovoti su e, graikų patiriamu skurdu, kuris, kurį mes jaučiame po pastarųjų metų memorandumu. Ir su šiuo fondu mes galėtume padėti kovoti su nedarbu, pasinaudojant naujomis technologijomis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes nuolat gauname e, biudžeto e, analizės ir mes matome, kad niekas nenori tų ataskaitų, kadangi e, aplinkybės parodo, jog reikia konkrečių akcijų, e, konkrečių veiksmų, siekiant išvengti žmonių didėjančio nedarbo, pavyzdžiui, Almavyva ar Nokijos padėtis, taip pat Portugalijoje esanti nedarbo padėtis. E, šis fondas galėtų padėti, e, paremti žmonės, paremti solidariai tuos e, bedarbius šiais sunkiais laikais. Per pastaruosius keletą metų 1,6 milijardo eurų buvo numatyta pagal šį fondą ir yra puiku, kad šis pranešimas numato šio fondo lėšų panaudojimo supaprastinimą. Nuo 2007 metų iki praėjusiu metu Liepos mėnesio 61 atvejis buvo valstybėse narėse, e, e, kuris e, galėjo susilaukti paramos, pagal juos buvo galima susilaukti paramos iš fondo, tačiau dėja Junktinės karalystės vyriausybė to nepasinaudojo. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu Europos globalizacijos padarinių fondo panaudojimo idėjai tose pramonės rytise, kurios patiria pereinamojo laiko tarpio sunkumus. E, ypač atsižvelgiant į globalios ekonomikos pokyčius pastaraisiais metais, modernių technologijų vystimasi, dirbtinio intelekto e, plėtojimą ir siekiant, e, kiek manoma, mažiau emisijų naudojančios ekonomikos tikslų. Jungtinėje karalystėje šis, dėl šios pereinamo laiko tarp padarinių žmonės, daugybė žmonių praranda e, darbo vietas, e, pavyzdžiui, kalnakasybos, anglės kasybos rytis sektoriuje. Ir e, prarandami tos, tos srities įmonės, praranda didžiulius e, kontraktus. Ir aš norėčiau paraginti visus kolegas e, susitelkti ne tik tai į žmonių, darbo vietų kūrimą, bet ir tam, į to darbo vietų pobūdį. Tai yra tų vietų, kurias mes kūrėme apskritai pobūdį, kad jos būtų perspektyvios. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl įvairių įmonių restruktūrizacijos, globalizacijos daugeliu žmonių iškyla pavojus netekti darbo. Ir žinoma, e, vis dėlto reikia pripažinti, kad tas e, pokyčiai ekonomikoje suteikia ir daugybę šansų. Tačiau mums reikia pabrėžti solidarumą. Aš norėčiau padėkoti e, Marijana, Marija Arenai už, šį, už, ta, už to akcentavimą savo pranešime. Ar mes, kai kalbame apie aplinkosauką, apie energetiką, tai yra tie aspektai, globalizacijos aspektai, kuriems reikia kuriuos reik, kurių reikia neužmiršti. Tai yra e, neįmanoma, nes neprisitaikant ir prie socialinės ekonomikos e, e, tai, politikos tam tikrų pokyčių šiais laikais, pavyzdžiui, žvelgiant ir į mano šalį, Latviją. Vienas tyrimas yra parodęs, jog beveik pusė E, Latvijos gyventojų bus 50, 50 ir vyresnio amžiaus iki 2020 metų. Taigi tie socialiniai pokyčiai yra labai svarbus ir juos reikia atsižvelgti naudojant šio fondo lėšas. Pane Klun, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi pranešimu. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas teikia reikalingą paramą tiems žmonėms, kurie prarado savo darbo vietas dėl įvairių struktūrinių pokyčių pasaulinėje rinkoje ar po vykusios finansinės, ekonominės krizės. Ypač džiaugiuosi tam tikromis nuostatomis, kurios padės sumažinti atleidžiamų darbuotojų skaičių. E, ir džiugu, kad tas skaičius nuo 500 iki 200 sumažėjo, tai yra labai svarbu mažesniems valstybėms narėms. Džiugu, kad ta riba buvo sumažinta. Uh, E, kalbant apie ankstesnės nuostatas, man atrodo, kad pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas yra sėkmės pavyzdys. Airijoje apie 10 e, projektų pretenduoja į paramą ir tikrai džiaugiuosi tuo. Man atrodo, kad taip pat labai svarbu paminėti, jog tai prisideda ir prie nacionalinių priemonių, kurios yra orientuotos į paramą darbuotojams. Ačiū. Dabar žodis ponui Keli, prašau, vieną minutę. Ačiū. Kaip ir kolegė Derdeklų, norėčiau pasidžiaugti parengtų pranešimų. Pranešėjas tikrai puikiai atliko savo darbą. Man atrodo, kad būtų puiku e, taip pat e, pratesti e, šį projektą ir Džiugu, kad 147 tūkstančiai žmonių sulaukė paramos pagal šią programą, jiems buvo padėta įsidarbinti ar persikvalifikuoti. Taip pat buvo sudarytos galimybės įsteigti savo verslą. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad buvo sumažinta ta viršutinė riba nuo 500 iki 200 tai padės e, darbuotojams. Džiaugiuosi šio fondu. Tai demonstruoja, kad ES širdis dar plaka ir ji yra jautri. Dėkoju. Dabar pereisime prie kitų paaiškinimų. Lopė Fontanie pranešimas Europos socialinis fondas plus. Pone pirmininkė, didžiulis finansinio pristaikymo būtinybė ir taupimo iš e, e, priemonės privedė prie to, kad Europoje turime daug didžiulę bedarbių ir vargšų armiją. Ir tokia politika dar labiau viską užaštrina. Yra tam tikros priemonės, kurios e, yra taikomos siekiant sušvelninti tokią politiką, įvedant socialinio fondo E, instrumentą, tačiau yra ir, kito, yra ir šalutinių to padarinių. Yra socialiniai fondai, kurie turėtų būti naudojami regionų, pietų valstybių ir turėtų prisidėti prie to, kad e, ilgalaikis nedarbas e, Tai yra, jis, jie prisideda dėja prie to, kad yra dar labiau e, didinami ilgalaikio nedarbo mastai. Europa turi stiprinti socialinės valstybės e, dimenciją ir reikia taikyti tokias priemonės, kurios, kuriomis valstybės galėtų pasinaudoti visomis e, teikiamomis galimybėmis maksimal, ir gauti maksimalią naudą. Plus, tai, tu... Ačiū. Balsavau teigiamai už ESF, todėl, kad kyla įvairiausių socialinių iššūkių, taip pat kyla problemų dėl jaunimo nedarbo, dėl to, kad netitinka švietimo sistemos bei darbo rinkos poreikiai. Man atrodo, tai yra vieni svarbiausių prioritetų. Priešingo atveju ES kils didžiulė grėsmė, jei bus taip pat taikomas didžiulis spaudimas. Aš labai tikiuosi, kad pavyks įveikti neligybės, tai turėtų būti mūsų darbo prioritetas, o tos priemonės, kurios yra pasiūlytos, e, bus orientuotos į vaikų apsaugą, į vaikų skurdo panaikinimą. Apie pusę vaikų Bulgarijoje neturi galimybės gauti tinkamo e, švietimo ar sveikatos apsaugos paslaugų. Tai yra stiprų nerimą keliantis signalas, man atrodo, kad mes tiesiog privalome užtikrinti šviesę ateitį mūsų jaunimui. Ačiū dabar žodis ponui Mamikins. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos, Kalbant apie šį pranešimą, labai džiaugu, kad yra numatyti, jog valstybės narės galėtų lankščiai perkelti lėšas į svarbiausias, opiausias rytis, ar tai būtų socialinė apsauga, ar sveikatos apsauga, ar švietimas, ar kitos rytis. Tačiau aš taip pat manau, kad labai svarbu, kad komisija numatytų, kaip bus vykdoma priežiūra, e, kaip bus užtikrinama, kad lėšos būtų panaudotos tinkamai. Kai kuriuose šalyse, tokiuose, pažiūrėjau, kaip Latvija, yra e, konkrečių opių problemų. Rusiškai kalbantį populiaciją sudaro 24 procentus gyventojų ir jie negali gauti tinkamo vidurinio išsilavinimo. Naujausia ataskaita rodo, kad nuo 19 metų rugsėjo dar labiau suprasties galimybės mokytis gimtają kalbą. Jaunimo nedarbas pasiekė 11 procentų 18 metų gruodį ir tai yra aiškus signalas, kad mūsų jauni žmonės uh, tiesiog negali rinktis akademinio uh, kelio, todėl kad yra taikoma įtin diskriminacinė kalbinė politika. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Palmeriui. Vieną minutę, prašau. Ačiū, vicepirmininkė. Praėjusi kartą, e, kai domėjausi situaciją, ES tikrai netrūko maisto. Prekybos antrų lentynos pilnos tačiau vis tiek skurdo problema yra kelinti nerimą. Matau, kad e, prie maisto bankų vis auga eilės ir e, specialūs e, maisto dalinimui skirti projektai, kuriuos finansuoja ESF lėšos, sulaukia vis didesnio populiarumo tarp žmonių. Ir kalbant apie mano gimtąją šalį, vienas iš būdų sustabdyti tą skurdą E, būtų tinkamas reagavimas į breksito problemą. Juk jeigu nebus sustarimo dėl breksito, ne milijonieriai sumokės didžiausią kainą, o būtent tie žmonės, kurie dabar reikiuojasi prie maisto bankų, įstovė eilėse, e, laukdami to davinio, būtent jiem teks didžiausia breksito našta ir tai yra tiesiog neprimtina. Dėl tos priežasties e, pasitraukimas Didžiosios Britanijos be susitarimo turėtų būti visiškai nesvarstomas. Ačiū, ponė Maletič, prašau. Ačiū, pirmininkė. Negalime sutikti su pasiūlymu mažinti investavimą į socialinį fondą 7 milijardais eurų. Taigi Europos parlamento pasiūlymas yra nukreiptas priešinga linkme. Kalbame apie 136 milijardų padidinimą <clears throat> Ta priemonė labai svarbi naujiems įgūdžiams, naujoms žinioms Europoje sukaupti, kad pasirengtume skaitmeniniams pokyčiams, e, darbo viet, naujoviškų darbo vietų kūrimui. Kita vertus turime kalbėti apie socialinį solidarumą ir neįgaliųjų gyvenimo sąlygų gerinimą. Būtina nepamiršti ir marginalizuotų visuomenės grupių integravimo į visuomenę poreikio. Turime kalbėti ir apie kovą su skurdu. E, ypač mes turėtume kalbėti apie vaikų skurdo išnaikinimą. Todėl kalbėkime apie tai, kad reikia daugiau fondų ir veiksmų orientuotų į naujas žinias ir socialinį solidarumą. Ačiū, turiu ponę Klūnę. Ačiū. Aš džiaugiuosi šiandien pateiktų parlamento pasiūlymų, kad kita finansavimo laikotarpį iki pat 27 metų fondo finansavimas būtų sustiprintas. Europos socialinis fondas sutelkia visą eilę skirtingų fondų jaunimo užimtumo iniciatyvą, Pavyzdžiui, e, suteltas dėmesys į e, labiausiai pažeidžiamus žmonės, sveikatos programas, socialinę iniciatyvą, daug dėmesio yra skiriama nedarbo problemai spręsti, individo e, galimybių išnaudojimą, skurdo problemos sprendimą ir socialinės atskirties išnaikinimą. Ypatingas dėmesys yra skirtas jauniems žmonėms ir vaikams. Taigi šio fondo vertė ta, kad jis orientuotas tiesiai į pavienį asmenį, kad būtų galima išnaudoti ar sukurti įgūdžius tame žmoguje moderniais laikais, skaitmenėjimo, globalizavimosi laikais. Taip pat mes turime kalbėti apie mokymasi visą gyvenimą. Tai yra labai svarbus reiškinys. Kvalifikacijos tobulinimas visą gyvenimą. Todėl man atrodo labai svarbu ir toliau remti ESF plus planus, nes jie atneša naudos piliečiams tiesiogiai. Ačiū. Toliau Pane Šuica, vieną minutę. Aš džiaugiuosi šiuo Europos komisijos pasiūlymu dėl Europos socialinio fondo plus e, laikotarpiu nuo 2021 iki 2027 metų. Nekalbame tik apie užimtumą ir socialinę integraciją. Europos socialinis fondas išlieka uh, E, sanglaudos politikos e, projektas. Jis apima tokias iniciatyvas kaip Europos jaunimo iniciatyva ir kitokias programas, kurios neatsiejamos nuo sanglaudos politikos. Jau dabar yra numatyta 106 milijardų eurų e, finansavimo suma. Man atrodo, kad e, tai nėra pakankamas finansavimas. 27 procentus sudaro jis nuo sanglaudos politikos. Ir būtų labai gerai, jeigu ateityje fondų paskirstimas būtų supaprastintas ir procedūros būtų su, m, pagreitintos. Man atrodo, kad vis tik žengėme teisingą žingsnį ir aš remiu Europos socialinį fondą plus. Ačiū toliau, ponas Kaputo, vieną minutę. Pone pirmininkė, aš balsavau už Europos komisijos pranešimą 2021-2027 metams e, dėl ESF, kad būtų skatinamas užimtumas ir socialinė parama, be to yra stiprinama Europos socialinė dimensija. Parama jauniems žmonėms turi išlikti mūsų pagrindinis tikslas. Jaunimo nedarbas išlieka per aukštas, ypač tam tikrose geografinėse zonose. Europos socialinis fondas plus turi numatyti asmeninių priemonių, kiekvienam asmeniu pritaikytų priemonių. Pavyzdžiui, garantijų fondai turi būti panaudoti, daugiau dėmesio turi būti skirta jauniems nedarbiams, kurie e, turi daug problemų patekti į darbo rinką. Fondas e, turi pagerinti darbo rinkos funkcionavimą, socialinės e, paramos e, paslaugos e, darbo rinkoje turi būti pagerintos. E, Europoje egzistuoja dideliai socialiniai skirtumai ir dėl to kyla vis daugiau problemų. Todėl mes ir turime kalbėti apie Europos socialinį fondą plus, kuris didžiąją dalį lėšų orientuotų į kovą su skurdu ir geresnę socialinę integraciją. Ačiū ponė Kaputo, dabar perėsime prie e, Paskalio Rimų pranešimo. Roza Demato, EFDD frakcijos vardu, dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėl labai nuvilinčio balsavimo, dėl dviejų mūsų patiktų pakeitimų, dėl bendro finansavimo, valstybių narių bendro finansavimo, e, e, biudžeto deficito finansavimo. Vis dėlto buvo e, balsavimo galtinis rezultatas yra visai geras ir aš balsavau už visą tą tekstą teigiamai teritorinio bendradarbiavimo mm, programos turi būti supaprastintos, nors komisija kritiškai apie jas atsiliepia. Mes e, dalyvavome dėrybose ir pateikėme savo pakeitimų pasiūlymus ir jie ir atsispindi e, dabar tame tekste. E, pagal pirmąją ašį turėjome ter, ter, ter, ter, teritorinio bendradarbiavimo programas ir Dabar yra numatytas antras komponentas, tačiau jis netitinka regionų poreikių ir dar trūksta daugybės elementų. Ir e, kad galėtume pasiekti visų savo tikslų ir tokios tikrai labai strategiškai svarbios programos galėtų būti tęsiamos. Kalbant apie išteklius, buvo numatyta 11 milijardų eurų, 10 pirmiems keturiems komponentams ir 1 milijardas naujai priemoniai. E, tarp regioninės e, naujovių priemonės, taikymo priemonės. E, bendro finansavimo riba buvo padidinta iki 80 procentų, reikia finansuoti pagal bendro finansavimo principą daugiau iki 2020 metų. Tai reiškia, kad e, regioninės institucijos turėtų gauti daugiau lėšų, kad galėtų pradėti bendradarbiauti. Tačiau visos interreg, visi interreg komponentai turi prisidėti prie tvarių plėtros tikslų įgyvendinimo ir e, priemonė žmonės, žmonėms taip pat turėtų būti e, labiau sustiprinta. Penktoji, penktasis komponentas turėtų būti labiau koncentruotas į sąsajas tarp e, išsivyščiusių ir bes, nes, besivystančių regionų. Turi būti kūriamos regioninės ekosistemos, kad būtų užpildytos regionuose egzistuojančios spragos ir tam tikros būtų, atsis, būtų sušvelninti skirtumai tarp skirtingų regionų. Dėkoju. Pone pirmininkė, Mes visi žinome, kad šis Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo fondas e, remia regionus ir Interreg projektas parodė, kad jis yra tikrai labai svarbus, stiprinant e, tarp regioninį bendradarbiavimą ir taip pat bendradarbiavimą tarp kaimininių valstybių. Tačiau reikia pripažinti, kad e, ta kaiminystė gali bū, turėti ir neigiamų pasiekmių e, atskiroms nacionalinėms ekonomikoms. Pavyzdžiui, turime valstybių tokių kaip Bulgarija, kurioje yra nedideli e, mokesčių rodikliai, daro, kurie daro neigiamos įtakos e, Graikijos šiaurės regionams, kurie yra Bulgarijos kaiminystėje. Tai yra iš esmės mokestinis dempingas. Dėl to mums reikia interreg priemonės, kad e, būtų paremtos tos ekonomikos, kurios e, patiria nelegalią konkurenciją iš kaimininių valstybių, tokios kaip Graikija ar konkrečios įmonės, kurios patiria tokią neteisėtą konkurenciją. Bulgarija vykdo mokestinę dumpingą, dempingą Ir ten yra taikomami labai žemo e, pajamų mokesčio ir PVM mokesčio tarifai. Ačiū. Interreg programos yra labai svarbos stiprinant e, Europos solidarumą. Ypač pirmasis komponentas, tai yra teritorinio bendradarbiavimo e, komponentas. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas patvirtino šio bendradarbiavimo finansavimo e, ribą, nes e, teritorinio bendradarbiavimo lėšų riba e, dabar yra didesnė, negu buvo numačiusi Europos komisija. Dabar mes turime programams skiriamus 11 milijardų eurų, kurie turi būti panaudoti veiksmingai ir kiek įmanoma, jų panaudomas turėtų būti vykdomas kiek įmanoma paprasčiau. Aš, mes pateikėme nemažai pakeitimų siekiant supaprastinti tokias procedūras ir jie buvo patvirtinti. Tikiuosi, kad ateityje biurokratinė našta sumažės ir tos programos bus įgyvendinamos paprasčiau. Paskutinis komponentas e, skirtas naujovėms e, yra labai svarbus. Reikia tikėtis, kad visas, e, visa lėšų, numatytų lėšų suma bus padidinta iki 1,3 milijardo. Dėkoju. Aš buvau šešėlinė pranešėja EFET komitete, e, nagrinėjau šią temą. Norėčiau padėkoti regionų e, vystymosi komiteto e, atstovams, kurie dirbo ties šio dosie ir noriu pabrėžti, kad ši tema tikrai labai svarbi. Mes norėjome supaprastinti procedūras, kad lėšos būtų įsisavinamos kuo ir manoma lengviau, paprasčiau ir tai mums panašu pavyko. Ypač svarbu veiksmingai įvendinti interreg priemonę, skatinant teritorinį bendradarbiavimą. Tai yra maži e, projektai, nedideli projektai, e, svarbus mūsų piliečiams Ir e, tikimės, kad e, bus galima lankščiau taikyti e, procedūras ir tas priemonės bus, gal, bus galima įgyvendinti veiksmingiau, jos prisidės prie mūsų piliečių gyvenimo gerovės. 11 milijardų eurų yra nemenka suma, aš sveikinu šią iniciatyvą ir džiaugiuosi, kad parlamentas nuveikė tikrai gerą darbą, kad tas fondas būtų padidintas. Ačiū. Dabar siūlyčiau pereiti prie kito pranešimo dėl tarifinių kvotų, dėl pesticidų, atsiprašau. Ponas Nekovas. Balsuodami dėl šio pranešimo, man atrodo, pasiuntėme aišku signalą ir komisijai, ir pramonės atstovam dėl tų cheminių medžiagų, kurios naudojamos augalų apsaugos produktams. Situacija negali išlikti tokia, kokia yra dabar. Reikia visiško skaidrumo, kalbant apie leidimų išdavimą. Nesinori, kad nutiktų taip, kaip nutiko su Dveinu Johnsonu, nenorime, kad žmonės susirgtų vėžių, kad būtų pasiektas e, kažkoks pasikeitimas šioje srityje. Man atrodo, reikia kurti naujus augalų apsaugos metodus, kai kurie iš šiandien naudojamų uh, um, produktų ar cheminių medžiagų kelia riziką, kelia grėsmę žmogaus sveikatai, biologiniai įvairoviai, e, taip pat e, bitėms. Man atrodo, kad turime itin daug pastangų skirti tam, kad būtų kovojama su neteisėtų, nelegaliu pesticidų importu. Labai svarbu padidinti kontrolę uh, Bulgarijos pasienio postuose. Uh, Tai pasitarnautų visiems ES piliečiams. Ačiū dabar ponė Forenza, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę kaip pakeitinė narė dalyvauti e, specialiojo komiteto dirbančio pesticidų klausimais darbe. Ir labai džiaugiuosi, e, kad mano frakcija GUE NGL prisidėjo prie galutinio pranešimo rengimo. Šiandienos balsavimas, man atrodo, yra žingsnis tikrai tinkama linkme, siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą visam leidimų išdavimo procesui. E, glifositų problema tikrai sukėlė nemažą nerimą. Ir EFSA turėjo sustabdyti specialią kampaniją skirtą glifosatams. Tačiau bet kuriuo atveju, man atrodo, dabar viskas rutuliojasi į gerąją pusę. Glifosatai e, daro įtaką visiems augalams, nepaisant to, kokiamis dozėmis jie yra naudojami. Be to, jie neskyla, e, kai atsiduria gamtoje. E, Pulijoje, Salento regione, itin daug glifosatų buvo išpilta į dirbožėmį, Tai yra liūdinantis dalykas ir tikiuosi, kad mano reginė situacija dabar pasikeis. Pone Evi, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat džiaugiuosi tuo, e, kokie buvo šiandienos balsavimo rezultatai dėl šios svarbaus pranešimo susijusios su leidimu išdavimu e, pesticidams. Man atrodo, kad galiausiai Europa gali atmerkti akis ir išgirsti savo piliečius, kurie skundžiasi tomis toksiškomis, nuodingomis medžiagomis, darančiomis neįgiamą įtaką jų sveikatai. Galiausiai bus galima imtis konkrečių žingsnių, bus galima užtikrinti, kad moksliniai įvertinimai būtų skaidrus, nepriklausomi ir e, patikimi. Būtent tokiu keliu ir turime žengti, e, kad e, įvairūs skandalai, kurie kilo praeitie, nepasikartotų. Man atrodo, kad ES mes privalome saugoti aplinką ir savo piliečių sveikatą. Ačiū, ponia Gudin, prašau. Šis pranešimas, e, kuris e, leidžia ES naudoti pesticidus, pesticidus, e, kertasi su Europos maisto saugos agentūros išvadomis. Glifosato vertinimo procedūra ir Monsanto procesas parodė, kad sistema yra pažeidžiama, klaidinga ir greičiausiai korumpuota. Europos, specialus Europos parlamento komitetas leido uh, E, išsiaiškinti daug informacijos ir mes parengėme tekstą, kuris leis e, teikti geresnės informacijos apie Europos e, piliečių sveikatos apsaugą nuo pesticidų. Mes žinome, kad reikia renkti išsame reformą, kaip išduodami leidimai pesticidams teikti į rinką. Aš pritariau šiam pranešimui, tikėdamasi, kad mes vienai par kitaip galėsime išreikalauti, kad EFSA elgtųsi skaidriau ir nesikirstų su viešaisiais interesais. Ačiū. Toliau ponas Morel. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, balsavome dėl rekomendacijų, kaip pagerinti produktų, fitos, pavojingų fitosanitarinių produktų išsiaiškinimą ir uždraudimą. Ir mes visi tuo džiaugiamės. Tuo pat metu Žurnalistai atskleidė, kad vienas iš institutų dirbančių Europos maisto saugos agentūrai paprasčiausiai, griniausiai nukopijavo didelę dalį Monsanto pranešimo. O Monsanto yra didysis glifosato gamintojas ir visi žinome, koks jis pavojingas. Žinodami tokį skandalą, mes negalime nuleisti rankų ir negalime badyti pirštais kaltųjų. Mes turime reikalauti, kad Europos, parlament, Europos parlamentas turi reikalauti, kad komisijos narys ir agentūra atsakinga už maisto saugą E, imtųsi priemonių, nes kitaip kas mumis pasitikės. Aišku, mes turime stengtis geriau kontroliuoti ar uždrausti tam tikras pavojingas medžiagas, bet lygiai taip pat mes turime nubausti tuos, kurie elgesi neteisingai. Prieigų. Tonas Pospišil vieną minutę. Dėkui, dėkui, pėknie, pane predsedo. Esam podpožil tuos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, nes reikia sugriežtinti pesticidų autorizavimo Europoje taisyklės Labai gerai, kad e, šis e, teisės aktas leis sukurti kokybišką teisės aktą 28 ar 27 ateitie valstybėms narėms. Aš paremiau pakeitimu mus, kurie reikalauja dar griežtesnį e, kontroliavimą ir reguliavimą. Tačiau mūsų pakeitimas, kuriuo būtų ribojamas pesticidų testavimas su gyvuliais buvo atmestas, bet nepaisant to šį teisės aktą paremiau, nes mano nuomonė jis yra geresnis ir, ir bus tikrai geresnis už tą, kurį dabar turime. Ir džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas buvo patvirtintas. Mes sugriežtinsime procedūrų teikimo į rinką e, procedūrą, ypač naujų e, pesticidų ir tai atneš naudos visiems. Ačiū toliau panašu į save vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. būkštavimai, kad glifosatas yra naudojamas per daug dažnai, reikalavo, pareikalavo, kad mes įsteigtume PEST komitetą. PEST komitetas labai intensyviai dirbo daugiau negu vienerius metus ir parengė pranešimą, kuris suvienijo kairėje ir dešinėje parlamento pusės. Ir man atrodo, kad dabar, turėdami šį pranešimą, mes einame teisinga kryptimi. Labai gerai, kad tvirtinimo procedūra susideda iš dviejų etapų. Vienas ES lygmenių, antras nacionalinių lygmenių. ES kalba apie e, pavojingų medžiagų patvirtinimą, o e, nacionaliniu lygmeniu yra kalbama apie gyvūnų e, augalų apsaugos produktų autorizavimą. Man atrodo, kad tai yra teisinga kryptis, nes privalome atsižvelgti į mūsų piliečių sveikatą ir galvoti apie ES ateitį. Ačiū ir paskutinis kalbėtojas ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė, aš pasisakiau už šį pranešimo projektą. Man atrodo, kad yra labai svarbu elgtis atsakingai ir subalansuotai sprendžiant šį klausimą. Štai pagalvokime, kad ne tik Europoje, bet ir kitose e, pasaulio dalyse, o aš galvoju dar ir apie Čekiją, e, kur glifosatas ir kitos augalų apsaugos priemonės yra naudojamos per daug. O tos cheminės medžiagos yra visuotinai veikiančios, jos sugriauna viską, kas yra žalia. Man atrodo, kad šiandien rinkoje galima rasti geresnių alternatyvų. Todėl sprendimų prieimimas turi būti kuo skaidresnis mūsų institucijoje. Aš turiu prisipažinti, kad kai aš e, dirbau Žemės ūkio komitete, buvau suklaidintas vienos studijos, kuri tikrai nebuvo atlikta skaidriai. Iš esmės galėtumėm sakyti, kad ji buvo plagiatas ir ji buvo, turėjo klaidingos informacijos. Taigi kriterijai turi būti griežtesni, mes turime elgtis kuo skaidriau, todėl aš pasakiau už šį pranešimą ir aš viliuosi, kad ekologinis požiūris dominuos ateityje. Ačiū. Dėkoju, ačiū visiems kolegoms, nutraukiame posėdį iki 15 valandos. Jo,